Cominciamo la nostra riunione. Labadiena. Pradėsime posėdį. Aš norėčiau informuoti, kad e, bus transliuojamas mūsų posėdis internetu. darbo atvekės projektą, aš tikiuosi, jūs gavote, jis buvo jums išdalintas lapkričio 15 dieną. Mes komiteto posėdį numatę iki 5 valandos, o po to bus koordinatorių posėdis. Šitas komiteto posėdis bus pakankamai trumpas, tačiau koordinatorių posėdėje mums teks pasitarti keliais labai svarbiais klausimais išsamei, pakalbėti pirmiausia apie sutarčių reformą ir kitus dalykus. Taigi darbo tvarkiai tikiuosi pritarėte. Dabar norėčiau paskelbti savo pranešimus. Kolega Messerschmittas informavo, kad teisės komitetas, kuriame jis buvo už, atsakingas už Teisingumo teismo reformos pranešimą. Taigi, tačiau Teisės komitetas atidėjo šitą pranešimą ir pranešėjai dabar bus ponia Volis. Taigi atidedama iki kitų metų kovo mėnesio, todėl mes galime atidėti savo diskusiją prašant mūsų kolegai Mese Šmit. Todėl dabar galėtume numatyti kitą šio pranešimo aptarimo datą, tai turėtų būti vasario 28 diena, o iki sausio 26-osios jūs galite pateikti savo pasiūlymus. Jeigu neprieštaraujate, taip ir pasieksime. Taip pat norėčiau jūs informuoti, kad kolegės Regner prašymu ir Mendes de Vigo ir Hefner prašymu arba siūlymu buvo paprašyta Teisės komiteto parengti tyrimą dėl problemų susijusių su teisingumo teisme esančiomis e, patentų, pate, patentų bylomis. Noriu tik informuoti, kad šitas procesas pasidėjo, dar pranešimas nėra parengtas. Kolega Gualtieri atvyks artimiausių metų, jis šiek tiek vėluoja, todėl jis prašė ir aš prašau jūsų, kad sutiktumėte pirm, diskusiją dėl DAF pranešimo atidėti šiek tiek vėlesniam laikui dėl visuotinės rinkimų teisės. Taigi, galėsime aptarti šitą pranešimą vėliau, gal netgi ir šiandien, o dabar turėtume aptarinėti kitus darbo tvarkės klausimus. Protokolo dėl airijos žmonių susirūpinimo dėl Lisabonos sutarties projektas ir taip pat protokolo dėl ES pagrindų teisų hartijos taikymo Čekijai projektas. Kolega Daf jau atvyko, jis labai punktualus žmogus, jau atėjo į salę ir pasinaudokime tuo, kad jis atvyko ir pakalbėkime apie protokolą dėl ES pagrindinių teisų hartijos taikymo Čekijai projektų. Tai yra šeštasis ir septintasis darbo tvarkės klausimai. Mes turime pareikšti savo nuomonę Tos nuomonės paprašė Čekijos vyriausybė, būtent, kad e, šitas, e, ta deklaracija, papildoma deklaracija būtų paversta protokolu ir prašoma mūsų nuomonės dėl to, ar vertėtų sušaukti konvertą, ar vyri, konventą ar vyriausybinę konferenciją, kad šitas protokolas būtų įgyvendintas. Taigi, šeštasis ir septintasis darbo tvarkės klausimai, jie tarpusavį susiję. Taigi, ponas Daf. Um, <clears throat> uh, uh, uh, Pirmininkė. Labadiena. Šie du klausimai, kuriais prašoma parlamento paramos ir nuomonės Visų pirma, kalbant apie mūsų nuomonę dėl Čekijos iniciatyvos esmės e, siūlymo pakeisti sutartį, taip pat kitas klausimas apima sprendimą. Sprendimą, jei taip nuspręstume, sušaukti konventą. Pradėsiu nuo antrojo klausimo. Mano išvada yra tokia. Mes neturėtumėme reikalauti, kad būtų sušauktas konventas. kuriame būtų svarstomas šis procesas. Toliau mano nuomonė dėl Čekijos siūlymo yra gana kritiška ir mano išvada yra tokia. Reikėtų kreiptis į Europos vadovų tarybą ir paraginti ją nepriimti Čekijos siūlymo. sakau, tai iš dalies remdamasis ir tuo, kad protokolas numeris 30, kuris tuo tarpu yra taikomas tik Junktiniai karalystė ir Lenkijai, atvirai kalbant, jo galiojimas sukelia tam tikrą teisinio neiškumo klimatą ir įneša politinės sumaišties. Ir nieko nepakeistume ir neištaisytume, jeigu prie jo dar prisijungtų trečia valstybė. iš esmės, jeigu būtų praplėstas, išplėstas dabar galiojant, jeigu būtų išplėtota dabar galiojanti dalinė išlyga taikoma hartijai. Tai turėtų destabilizuojančio poveikio mums dabar šiuo momentu. Paaiškinimo memorandume aš išanalizavau priežastis, dėl kurių, mano nuomonė, dabartinis protokolas yra įdingas. Britai teigia, kad tai suteikia jiems galimybę taikyti išlygą hartijos galiojimui. Tačiau dabar to, tokia nuostata jau imama abejoti, jie ima abejoti ir Britų juristai ir teisingumo teismas dirbantis Luksemburgė. Lenkijos sprendimas prisijungti prie protokolo buvo priimtas dėl prieštaringų priežasčių. Lenkijos teismai nusprendė, kad reiktų į jį visiškai nekreipti dėmesio, jį ignoruoti. Ir Lenkijoje dabar vyksta diskusijos dėl to, ar Lenkija, ar Lenkijai nederėtų uh, pasitraukti iš to protokolo. Penktadienį lankiausi Prahoje ir aš rašiuosiu praplėsti savo paaiškinamą memorandumą ir ten įtraukti Prahoje įvykusių diskusijų išvadas. Taigi, Čekijos vyriausybė nori toliau įgyvendinti savo iniciatyvą, nes jei Europos vadovų taryba, kaip dabar yra vertinama, sulaužytų pažadus duotus Topolaneko vyriausybei, tai išauktų priešiška visuomenės, viešosios nuomonės reakcija. Ir kai kas išreiškė būkštavimus dėl to, jog jei Čekijos Respublika pakeistų savo nuomonę ir atit, atsijimtų savo pasiūlymą, tai būtų traktuoja, tai ji būtų traktuojama kaip neatsakinga ir užgaidi ES partnerį. Aš pats manau, jog jei Čekijos Respublika pareikštų, kad jie atsima savo pasiūlymą, tai toks žingsnis būtų įvertintas e, su didelę pagarbą ir, ir visiems visi lengviau atsipūstų. Čekijos parlamentas teigia, kad kad parlamente nesusidarytų reikalinga dauguma, kuri ratifikuotų protokolą. Todėl galima būtų kalbėti apie tarp vyriausybinės uh, konferencijos um, užtestą darbą, kad uh, parlamentas e, laimėtų laiko ir, ir kad parlamentas, bet galų galia parlamentas neratifikuotų to protokolo. Taip pat iškyla Čekijos teismo klausimas. jis yra pasiruošęs svarstyti tokią situaciją, kuomet būtų pateikta peticijų blokuojančių protokolą. Teiginys, kad Čekijos protokolas kažkaip tai išspręstų ir, ir, ir nebūtų tas klausimas atvertas iš naujo, to tokios baigties tikėtis nebegalime. Čekijos teisė ir ES teisė bei tarptautinė teisė E, vienašališkai be, be nešališkai traktuoja Berešo dekretų klausimą Čekijos prisijungimo momentu. Kadangi parlamentas yra hartijos sergėtojas ir gynėjas ir turėtų būti tarp aršiausių hartijos e, vientisumo puoselėtojų ir, ir turėtų reikalauti jos taikymo ir galiojimo pagal sutartis. Mano Man atrodo, kad mes turėtume atmesti pasiūlymą sušaukti tarp vyriausybinę konferenciją šiuo klausimu. Žinoma, mes tik tai teikėme savo nuomonę. Mes negalime tam pasipriešinti. Bet turiu pasakyti, jog visos politinės partijos, e, su kuriuo atstovais aš susitikau penktadienį, yra pasiryžę siekti. Norėtų, kad parlamentas, Europos parlamentas paskelbtų savo nuomonę šiuo klausimu. Nes iškyla būtinybė patikslinti e, gauti aiš, išgirsti aiškę Čekijos vyriausybės ir parlamento nuomonę ir poziciją šiuo klausimu. Libe komitetas renks nuomonę šiuo klausimu, tai turėtų būti įdomus dokumentas ir turėtume jo palaukti. Prieš ba, per, sušaukdami, surengdami balsavimą tuo klausimu. Ir todėl siūlyčiau tokią darbo tvarkę. siūlau balsavimą surenkti sausio mėnesio posėdyje. Ar, ir paskui jį svarstyti plenarnėme posėdė, posėdėje vasario mėnesį. Taip viską atliktume iki Europos vadovų tarybos posėdžio, kuris vyks kovo mėnesį. Taigi, ir tuomet jau mes busime apsisprendę, ar toliau tą, tuo klausimu dirbti ar ne. Kad viskas būtų aiškiau, aš išdalinsiu išplėstinį praplėstą paaiškinamį memorandumą. Jį gausite po poros dienų ir galėsite susipažinti išsamei su mano, su visu su visom, visų mano e, Prahoje vykusių diskusijų išvadomis. Bet visa kita, visas kitas paaiškinimo memorandumo tekstas yra tikrai aiškus. Ačiū. Alcuni che vogliono intervenire, se vedo che ha chiesto. Dėkuoju. Matau, yra pagėdaujančių kalbėti. Botolorata. <clears throat> Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych na začátku. Labadiena, kolegos. Visų pirma, norėčiau nuoširdžiai padėkoti ponui Daf už jo įdėtą darbą, už jo kruopštumą, nagrinėjant šį klausimą. Aš esu iš Čekijos ir norėčiau pridurti keletą pastebėjimų dėl to, kas vyko prieš prasidedant mūsų aptariamam procesui. Turiu pasakyti, kad sutinku, jog nereikėtų šaukti konvento, kadangi šis klausimas yra nepakankamai svarbus. O ir konventai paprastai yra rengiami labai svarbiems klausimams aptarti. Taip pat pritariu tam, kad reikėtų. E, būtų geriausia, kad Čekijos pagėdavimas būtų apskritai atsijimtas. Ir prisimenant Čekijos istoriją. Kai vyko Lisabonos sutarties ratifikavimo procesas, aš buvau Čekijos parlamento e, narys ir balsavau už Lisabonos sutarties ir nereikalavau jokių papildomų sąlygų. Ir e, lygiai taip pat bals, buvo balsuota ir senate. Po to e, atsirado prašymas dėl šio protokolo. Tačiau protokolo niekas neaptarė nei vienose Čekijos parlamento rūmuose. Taigi klausimas iškyla toks, ar toks pageidavimas, kurį dabar reiškia Čekija, e, neprieštarauja Čekijos konstitucijai. Aš ir pats negalėčiau atsakyti vienreikšmiškai šį klausimą. Po to mūsų parlamentas nusprendė parengti protoko, bendras protokolą ir Čekijos senatas parengė rezoliuciją ragindamas vyriausybę nepatenkinti tokio prašymo. Tai reiškia, kad Čekijos senatas rėmė e, tokio pageidavimo nepatenkinimą, būtent, kad Čekijai nebūtų numatyta uh, E, hartijos netaikymo galimybė. Tačiau Čekijos vyriausybė ir toliau konsult... nesikonsultuodama su Čekijos parlamentu tęsė savo iniciatyvą, taigi nėra aišku, kokia būtų nuomonė vyraujanti Čekijos parlamente dėl šio klausimo. Ir apibendrinant trumpai galiu pasakyti, kad manau, jog reikėtų sustabdyti uh, laikinai šį procesą ir paprašyti Čekijos parlamento atsakyti, kiek e, galima tikėtis tokio pageidavimo patenkinimo jų nuomonė, kiek toks pageidavimas galėtų būti patenkintas, kad e, Čekija, nes jeigu Čekija nesilaikytų tarybos sprendimo, tai būtų iš tiesų nepageidautina ne, ne situacija. Ponas Bronsas. Dėkui. Aš supratau, kad kai buvo pasirašoma Lisabonos sutartis, tai Čekija ją pasirašė su viena sąlyga, kad jų santykis su Hartija būtų kitoks, lyginant su kitomis 24 ES valstybėmis narėmis. Praėjusią kartą aš vartojau terminą opt-out, kuris reiškia e, reikalavimų netaikymą, nes tas terminas yra vartojamas spaudoje. Nežinau, ar Čekijoje, nežinau, kaip jis yra verčiamas Čekijoje. Ir jeigu Čekija pageidauja ir toliau tęsti tokios sąlygos patenkinimo procesą, tai būtų jų sprendimas. Mes negalime uh, liepti Čekijai elgtis vienai par kitaip. Tai yra jų sprendimas. Junktinės karalystės santykiai su ta hartija buvo taip pat apibūdintas žodžiu opt-out, netaikymo galimybė. Ponas Daf tai taip pat pastebėjo. Tačiau Junktinės karalystės situacija yra šiek tiek kitokia negu Čekijos. Tačiau manau, kad jūs visi pritarsite, kad Junktinės karalystės teismams buvo iš dalies trukdoma įgyvendinti tokią netaikymo sąlygą. Ir todėl mums lieka atviras klausimas, ar Junktinė karalystė kaip valstybė galėtų būti paduota į teismą remiantis e, jos, tuo, kaip joje yra gyvendinama pagrindinių teisų hartija manau, kad vis tik tai, kai tokie klausimai iškyla, reikia į juos atsakyti. Ir hartijos taikymas arba netaikymas dviejose ar trijose valstybėse narėse nėra apibrieštas ir tokia situacija negali tęstis. Negalima palikti tokio neiškumo tokių svarbių klausimų. Dėkui. Eh, tak, formand. Jeg vil tale. Ačiū, pirmininkė. Aš kalbėsiu danų kalbą. Norėčiau Jums pasakyti, kad aš nelabai supratau, kokią teisinę reikšmę turėtų šitas protokolas Junktiniai karalystiai ir Čekijos Respublikai pagrindinių teisių hartijoje yra tas. Sakoma, kad pagal šitą protokolą, papildomą protokolą yra sakoma, kad tiesiogiai nėra taikomos hartijos nuostatos. Taigi, negalima išplėsti taikymo srities jokių būdų pagal šitą protokolą. Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad valstybės narės taip pat turi teisę suformuluoti tam tikras sąlygas prieš ratifikuojant sutartis. Valstybės narės nacionalinėme lygmenyje gali numatyti atitinkamas procedūras, kaip įforminti arba kaip laikytis naujų tarptautinių susitarimų. Jeigu mes, parlamentas, pradėsime kištis į valstybių, nacionalinių parlamentų vidaus diskusijas, tai taps pakankamai sudėtinga. Jeigu Čekijos prezidentas ar kita vyriausybinė institucija pageidauja tokio protokolo, aš nemanyčiau, kad mes, Europos parlamentas, galėtume ką nors pakeisti. Ir mes neturėtume, ko gero, tiesiog niek, niekaip nereaguoti, galbūt kreiptis į Čekijos senatą, prezidentą, vyriausybę ir tuomet paklausti, ar norėtų šios institucijos, kad toks protokolas būtų sudarytas. Tačiau kitas dalykas, ar yra pritariama visai Lisabono sutarčiai. Šiuo atveju, galvočiau, būtų neteisingai manyti, kad reikėtų atmesti šitą prašymą apskritai. Mes negalėtume prieštarauti, priekaštauti, mes galėtume tiesiog kreiptis į politinės institucijas ir pasiteirauti, ar iš tikrųjų jos pagėdauja tokio protokolo. Jeigu taip, mes turime tam su to tiesiog sutikti. Chairman, I... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visiškai pritariu Morteno išsakytoms mintims. Iš tikrųjų, viskas susiję su gera valia. Juk jei darai prielaidą, kad pasirašė dokumentą ir visi suprato, ką pasirašo, tai tuomet juk natūralu ir tikėti sistema. Didžioji Britanija pasirašė Maastrichto sutartį, aiškiai pareikalavusi E, išlygos darbo laiko direktyvai, tą patį padarė ir Danija kitais klausimais. Ir tai daroma su pasitikėjimu, išlaikant pasitikėjimą tam tikrais aspektais. Norėčiau e, iškelti platesnio pobūdžio klausimą susijusiu su Hartija ir pasakyti štai, kad niekas neprieštarauja, pagr ne, nebejoja pagrindiniais hartijos, teisų hartijos principais. Kai kas e, parlamente laikosi įvairių nuomonių dėl žodžio laisvės, dėl judėjimo laisvės, tačiau e, klausimas, ar, ar tai supranta žmonės ir taip pat suvokia žmonės. Ir rytų Vokietijos konstitucija ir Tarybų sąjungos konstitucijoje buvo numatytos ir e, suteikios tiems žmonėms teisės, kurios nieko nereiškia, nes nebuvo demokratiško mechanizmo, kurio pagalba valdytojus būtų galima priversti atsiskaityti. E, Mes, ačiū Dievui, neišgyvename e, deportacijų laikų, taip pat nepažydinėjamas piliečių teisės. Tačiau manau, kad mes išgyvename demokratijos krizę visose šalise, nes vis, žmonės mano, kad balsavimas, rinkimai nieko nekeičia. Tiesiog e, išlenkami žmonės, kurie kažkokius atlieka kažkokius e, veiksmus. Ir jeigu mes kalbame Ir jeigu mes pripažįstame, kad e, egzistuoja tokia sistema, tai yra politikai, dirba politikai, kurie niekam nėra atsakingi, tuomet, tuomet mes tik tai pašiname šią problemą. Mendelson, ačiū pirmininkė, dėkoju kolegai DAF už puikų paaiškinimą dėl šio protokolo projekto kuris turėtų būti taikomas Čekijos Respublikai. Mes kalbame čia apie skirtingus dalykus. Pirma, bandome išsiaiškinti, kokia šito 30-ojo protokolo reikšmė ir vertė. Aš šiuo klausimu pritariu pranešėjų DAF. Iš tiesų, politikai per daug supaprasintai vertina šią situaciją. Aš taip pat pritariu kolegai DAF, dėl to, kad 30 protokole nėra kalbama apie opt-out. Politikai tiesiog supaprastinę dalykus vadina šitą protokolo galimybę opt-out. Iš tiesų, ten yra pasakyta, kad Hartija nėra taikoma tiesiogiai valstybėms narėms, o taikoma ES. 51 Hartijos straipsnėje tai yra pasakyta. Ir be to konvento pirmininkas taip pat suformulavo tokį, tokią mintį. Tai pirmasis klausimas. O dabar reikėtų pasteirauti, ką pasakė kolega Brons. Kaip paaiškinti piliečiams, kad tą patį tekstą ES piliečiai turi suvokti skirtingai. Reikia tiesiog paaiškinti to protokolo teisinį pobūdį. Taip mes įneštumėme labai didelį indėlį į šitą aiškinamąjį darbą. Be to pranešime labai aiškiai yra pasakyta, kas yra tas 30 protokolas, kokia jo esmė. O kitas dalykas, tai protokolo taikymas arba netaikymas Čekijos Respublikai. Mes puikiai prisimename, kas atsitiko ratifikacijos proceso metu, Lisabono sutarties ratifikavimo metu. Kad Čekijos Respublikos prezidentas pasirašytų sutartį, buvo suformuluota tokia sąlyga. Vieni tai vertina vienaip, kiti kitaip, tačiau faktas yra būtent toks. Todėl mes čia susidurime su politinės svarbos klausimu. Nėra čia nieko ypatingo. Socialistų frakcijos atstovai taip pat kalbėjo apie tai, kad vadovų taryba vadovaudamosi savo logiką turi, turėjo nusileisti Čekijos Respublikos reikalavimams ir turi tęsti tą tradiciją. O dabar kalbant apie Kroatijos stojimą, apie stojimo procedūras, iškyla klausimas, kada reikėtų patenkinti Čekijos prašymą. Vadovų taryba laikosi savo prievolių, įsipareigojimų. Ir tas pats pasakytina ir apie Airijos klausimą. Dabar kalbant, kalbant konkrečiai apie sutarties atitinkamus straipsnius, mūsų yra klausima nuomonės, o mes turime ją pareikšti. Tai yra, o dabar ko gero verta pateikti retorinį klausimą kolegai DAF. Kas atsitiks, jeigu parlamentas pasisakys prieš ar vadovų taryba ir toliau galės tęsti to prašymo nagrinėjimą. Parlamentas, sakykime, prieštarauja, nepritarė, o vadovų taryba, kaip ji elgesi, ar ji toliau domisi šiuo klausimu. Kolega Daf yra ekspertas šioje srityje. Jisai atėjęs į šį posėdį galvojo, kad ko gero viskas nurims po šios diskusijos, tačiau atrodo, kad šitas klausimas nėra toks paprastas. Bet to iškyla ir kitas klausimas. Ir kolega DAF ir socialistų frakcijos kolegė minėjo, kad dabar atėjo pats laikas, kadangi abu rūmai Čekijoje reikalauja tokio ratifikavimo, tačiau senatas nepritarė. Ką daryti dabar? Mano manimu, mes patekome į krizinę situaciją ir mes bandome parodyti, kad nededame daug pastangų, bet iš esmės mes turime galvoti apie procedūras. O procedūros turėtų netgi neprasidėti, jeigu jaučiame, kad dauguma pasisako prieš. Negalime suteikti iliuzijų piliečiams, kad mes pasisakome už protokolo ratifikavimą, žinodami, kad vyriausybė, kuri pati pateikė prašymą, nėra tikra, ar jos parlamentas balsuos už. Iškyla ir dar vienas klausimas, kuris yra susijęs su veto teisė arba su vienbalsiškumu principu. Taigi čia yra geras pavyzdys, kaip viskas tiesiog yra supainiojama. Žinoma, veto teisę turi kiekviena valstybė narė. Šiuo atveju visos 26 valstybės. Kiekvienos valstybės parlamentas gali pasakyti, ne, mes neratifikuosime šito protokolo pakeitimo ir tuomet viskas prasidės iš naujo. Tada reikės grįžti prie sutarties reformų. Mūsų e, CDU partijos suvažiavime apie tai buvo kalbama, apie tai buvo rašoma ir žiniasklaidoje. Tačiau atmetant bet kokią demagogiją, vadovaujantis sveiku protu, tiesiog blaiviai mastant, reikėtų ieškoti kokios nors alternatyvos, kad dėl to, ar reikėtų pakeisti tą vienbalsiškumo principą įsigaliojant sutartims. Ar negalima numatyti galimybės, kad valstybės galėtų pareikšti savo valią. Mes kalbame apie 27 valstybių Europą, apie greitas procedūras, tačiau atrodo, kad visa ta sistema yra pakankamai anachronistinė. Dėkuoju, ponė Mendes Devygo. Ponas Gerero, jis turbūt paskutinis, jeigu neklystu, norintis kalbėti. Dėkui pirmininkė. Esu tikras, kad visi čia susirinkę tikrai pastebėjo pono Mendes Devigo entuzijazmą. Ir tai yra tikrai sveikintinas požiūris. Ir tiems, kuriuos tai galėtų stebinti. Tai yra dėl to, tas entuzijazmas yra dėl e, Ispanijos rinkimų rezultatų. Sveikinu jį jo partiją su pergale. Ir e, jie laimėjo nedidelę balsų persvarą. Turbūt dėl to tas džiaugsmas dar didesnis. Jie labai nedidelę persvarą nugalėjo socialistus. Na, bet šiaip ar taip jis kalbėjo apie įvairiausias sutartis taip pat apie tai, iš kur kilo ši problema ir taip pat apie vidinę situaciją Čekijos Respublikoje. Taip pat e, nereikėtų pamiršti, kaip šis klausimas yra susijęs su e, Kroatijos stojimo sutartimi, nes mūsų diskusijos šiuo klausimu e, veikia ir Kroatijos stojimą. jeigu ES vienos valstybės vadovai mano, kad reikėtų ratifikuoti tam tikrą dokumentą, tačiau ratifikavimą atidėlioja, tai jau tokią situaciją esame turėję ir viskas baigėsi tuo, kad buvo sunkinamas Lisabono sutarties ratifikavimas. Buvo sakoma įvairiausių kalbų, reiškiama įvairiausių nuomonių. Tos kalbos dažnai skambėjo kaip grasinančios kalbos ir daug kas buvo pasakyta tarp eilučių tose kalbose ir tos mintis buvo netgi antieuropietiškos. Buvo kalbama apie įvairius momentus Europos istorijoje, apie Europos piliečių teisų užtikrinimą. Tačiau nepamirškime, kad ES buvo sukurta tam, kad išspręstume sunkumus susiklošysius tais ypatingais ES situacijos momentais. Ir panaši situacija dabar klostosi Čekijoje, kai parlamentas susideda iš dviejų rūmų ir be abejo, norint ratifikuoti vieną ar kitą dokumentą, tai turi padaryti abu parlamento rūmai. Ir dabar galimybė iškyla, kad tie, kurie pradėjo šį sudėtingą procesą, kaip ir sakė mūsų pranešėjas, nebesugebės jo suvaldyti. Čekijos senatas, senato dauguma dabar pati negali apsispręsti dėl šio klausimo. Valstybė pati pateikė prašymą, o dabar pati prašymo patenkinimo procesą stabdo. Ir dar vienas pastebėjimas, tai yra dar sudėtingesnis dalykas ir turbūt galintis atnešti dar destruk pozityvesnių padarinių. Būtent tai, kad šis klausimas kaišioja pagalius į ratus Kroatijos prisijungimui prie Europos Sąjungos. Ir atrodo, kad mums niekaip nepavyksta šių dviejų skirtingų procedūrų vienos nuo kitos atskirti. Ir nors jos nėra E, labai glaužiai susijusios, vis tiek ryšys yra neišvengiamas. Klausiausi, ką sakė ponas Daf ir manau, kad turėtume e, apsispręsti dėl jo pranešimo, priimti aiškę poziciją. Nemanau, kad reikėtų vis tik tai Kroatijos stojimo sutarties uh, neatsiejamai susijęti su šio klausimų sprendimu. Galbūt palikime šį klausimą nuo šalyje, uh, kuriam laikui ir susitelkime į Kroatijos stojimą. Dėkui, ponė Gerero. Daugiau prašymų kalbėti nėra. Taigi, ponė Daf, jūs turbūt norėtumėte sureaguoti. Tai žodis jums. Noriu padėkoti visiems, kurie pasisakė. Pone Bronsai, Britų pozicija šiuo metu yra tarsi suspenduota. Apeliacinis teismas kreipėsi į Luksemburgo teisingumo teismą, prašydamas jo nuomonės dėl protokolo prasmės tai taip vadinama Saidi byla, kaip ji žinoma Didžiojo Britanijoje. Prieglapšio prašytojo byla, kuris e, nusiskundė tuo, kad pažydinėjamos jo teisės. Tai nesusijęs su masinėmis deportacijomis. Čia kalbame apie vieno asmens teisės, kurioms iškilo grėsmė. E, generalinis advokatas Trestinjak labai aiškiai suformuluotoje nuomonėje atmetė protokolo taikymą šioje konkrečioje byloje, tuo konkrečiu atveju. Ir pareiškė, kad Britanijos teismai gali nevaržomai pasitelkti hartiją, taikyti hartiją. Ir niekas jiems negali sutrukdyti tai pasielgti. Teismas dar nepaskelbė savo sprendimo šioje byloje ir neaišku, koks tai bus sprendimas, tačiau bendrais bruožais viską vertinant kaip Paprastai būna teismas e, vadovausis generalinio advokato paskelbta nuomonė šiuo klausimu. Aš remiuosi akademikų nuomonėmis bei egzistuojančią jurisprudenciją Lenkijoje ir Didžiojoje Britanijoje. Manau, kad mes jau esame sukaupę pakankamai patirties taikydami hartiją kaip e, saistančios galios dokumentą, kaip saistančios galios priemonę, kad galėtume kaip politikai pareikšti, jog šis protokolas, ar šis protokolas yra geras ar prastas. Manau, kad mums tenka pareiga pabandyti bandyti siekti vieningos standartizuotos e, pagrindinių teisų apsaugos, o išimtis kur, kurias siekiama pritaikyti šio protokolo galiojimui, tikrai tame nepadeda. Manau, kad reiktų Čekijos parlamentui tikriausiai negalima nurodyti, ką jis turi daryti. Bet svarbu, kad mes paskelbtume autonomišką, bešališką nuomonę. Ir joje išdėstytumėme, apimtumėme ne tik Čekijos Respublikos perspektyvą, bet apžvelgtume ir visų valstybių narių, visų piliečių poziciją. Inigo Mendes Devigo savo pasisakymę šiek tiek nukrypo į, į šalį, pateikdamas nepaprastai įdomų pasiūlymą siekti, kad sutartis taptų lankstesnės kalbu apie jų, jos įsigaliojimą reglamentuojančias nuostatas. Jis taip pat uždavė klausimą, iškėlė klausimą, kokios reakcijos galima būtų tikėtis iš Europos vadovų tarybos. Ar parlamentas turėtų paskelbti neįgiamą nuomonę? Na, įdomus klausimas. Man atrodo, kad vadovų taryba gali sekti tuo, tais patarimais, kuriuos išsakė Čekijos premjeras ir galiausiai Čekijos vyriausybė spręs, ar jį toliau sieks šios idėjos realizavimo ar ne. Ir prieimusi kokį nors sprendimą, priimdama kažkokį tai sprendimą, jį turės atsižvelgti ir įvertinti Čekijos parlamento ir Čekijos konstitucinio teismo poziciją. Dėkuoju, daugiau nematau pagėdaujančių kalbėti. Jeigu norime balsuoti vasaro 28, tai tuomet iki vasaro 2 reikėtų pateikti pakeitimus. Pana Taf, ką Jūs manote apie balsavimą? Aš pasiūliau bals, balsavimą numatyti sausio mėnesį. Komiteto posėdėje, kuris numatytas sausio mėnesio pabaigoje, ar ne taip? Aš norėjau pasiūlyti abi alternatyvas. Vieną jūsų, tai yra sausio 25-ąją balsuoti tuomet pateikti pakeitimų siūlymus iki gruodžio 15 reikėtų. Jeigu nebūtų jums sudėtinga tai padaryti, tuomet laikykime jūsų pasiūlymą. Ponas Mendes Tevygo atvyko. Tuomet turėtume grįžti prie ankstesnio darbo atvarkės klausimo ir paprašykime informuoti apie protokolą dėl airijos žmonių susirūpinimo dėl Lisabono sutarties. Taip pat pateikti yra du pranešimai. Vienas metodologinio pobūdžio, o kitas e, yra konkretesnis. Manau, galime aptarti abu protokolus vienu metu. Ačiū pirmininkė. Šiandien mes numatę aptarti protokolų projektus dėl airijos žmonių susirūpinimo dėl Lisabono sutarties, tačiau šitie protokolai yra kiek kitokio pobūdžio. Kolega Gerero jau minėjo, kad šios klausimas yra kiek kitoks. 30 protokolo išplėtimas taikant Čekijos vyriausybei yra kiek kitoks. Aš manau, kad apie tai daugiau kalbėti nereikėtų. Dabar kalbame apie visiškai kitą dalyką. Informuosiu apie priešistorę. Kaip žinote, Airijos vyriausybė buvo numačiusi surenkti referendumą dėl Lisabono sutarties ratifikavimo. Jūs puikiai prisiminate kontroversiškas diskusijas dėl būtinybės organizuoti šitą referendumą ir jo privalomojo pobūdžio. Tuomet iškilo klausimas, ar galima priversti Airiją organizuoti tokį referendumą. Mes sakėme, kad niekas jos nepareigoja, niekas neverčia, tačiau kaip ten bebūtų, referendumas buvo suorganizuotas. jo metu kai kas buvo nuvykęs į Airiją ir mes puikiai žinome, koks šito referendumo rezultatas. Tačiau, kaip būna tokiais atvejais, vyriausybė, kuri turėjo paklusti referendumo rezultatams, vis dėlto jai reikėjo rasti galimybę, kaip ratifikuoti šitą referendumą E, referendumo rezultatą ratifikuoti sutartį. Kartais yra teigiama, kad ES tiesiog privertė Airiją suorganizuoti dar vieną referendumą. ES iš tikrųjų nevertė Airijos vyriausybės. Tuo metu Bertie Ahorn, buvęs ministras pirmininkas, sutikė buvo klausimas, ar tu norėtumė tokio referendumo. Jis atsakė, ne, mes nesakėme, kad tu privalai organizuoti antrąjį referendumą. Mes tai paklausime, kokie jo planai. Jisai pamastė. Ir, ir e, naujas ministras pirmininkas Cohen išanalizavo priežastis, dėl kurių buvo atmestas pirmasis referendumas, o po to naujoji vyriausybė pasiūlė naują referendumą. Tačiau čia mes nesusidurėme su jokiu siūlymu išbraukti ką nors iš Lisabono sutarties. Jokios nuostatos išbraukti nesiūloma. Nenumatoma nenumatoma, kad būtų mažiau komisarų negu valstybių narių. Ta idėja, kad kiekviena valstybė turėtų deleguoti po vieną komisarą, mano manimu, yra neteisinga. Tačiau vis dėlto Airijos vyriausybė mane tuo met, E, rinkimų kampanijos, pasisakančios prieš Lisabono sutartį metu buvo teigiama, kad visada turės būti vienas komisaras, kurį deleguotų Airija. Ir tik taip bus įrodyta, kad šita sutartis bus naudinga Airijai. Tačiau po to, kai buvo priimtas politinis sprendimas, vis dėlto aš nors ir maniau, kad ta nuostata yra neteisinga, buvo pasiekta, kad kiekvienai valstybei atstovauja po vieną komisarą. Klarifikacijon. Airijos vyriausybė po to paprašė išaiškinti šitą nuostatą Lisabono sutartyje, kurioje kuri buvo kontroversiškai vertinama referendumo agitacinio laikotarpio metu. Sutarties priešininkai teigia tai, kad sutartie nustatoma kažkas, ko apskritai joje nėra. Taigi dabar Airijos vyriausybė kei, kre, kre, kreipiasi į konstitucinį į, į teismą ir siekia įrodinti, kad ten yra sakoma tai, kas iš tikrųjų ten yra parašyta. Aš bandžiau jums išaiškinti tą uh, mm, istoriją. Tačiau reikėtų pripažinti, kad vadovų taryba pasakė tik tai, ką ir turėjo pasakyti, kad sutartyje yra tai, kas yra parašyta ir nėra to, ko joje nėra suformuota. Taigi mes būtent taip mm, žiūrime į šitą sutarties išaiškinimo klausimą, bet susidarime su trim svarbiais dalykais pirmą teisę į gyvenimą, šeimą ir mokslą, apmokesnimą ir taip pat teisę į saugumą ir gynybą. Protokolas, kurį taryba patvirtino, ir susijęs su mm, vadovų tarybos sprendimu, kuris buvo priimtas 2009 m. birželio mėnesį. Išėme tarybos sprendime yra pasakyta, kad jokia sutarties nuostata, kurioje yra daroma nuoroda į pagrindinių teisių hartiją, neteigia, kad jog yra apribojamos kaip nors teisės į šeimą, į mokslą, išsilavinimą ir taip toliau, taip kaip teigiama Airijoje. Airijoje yra teigiama, kad ES teisės nuostatos nenumato teisės į gyvenimą ir išsimokslinimą. Tačiau mes turime tiesiog konstatuoti tai, kas yra. Dėl apmokestinimo mielai išklausyčiau jūsų, mėly kolegos, nuomonės šiuo klausimu. Kadangi protokolo tekste yra labai aiškiai pasakyta, kad protokolo o, nuosodos kaip nors keičia valstybių narių kompetenciją apmokestinimo klausimais. Tai labai griežtas formula, griežta formuluotė, bet jau yra aiški ir savo turinio požiūrių ji yra nekvestionuojama, tačiau vis dėlto pripažinsiu, kyla tam tikrų abejonių dėl saugumo ir gynybos. Tas tekstas yra pats ilgiausias, nenorėčiau cituoti, čia yra kalbama, kad tradicinis Airijos neutralumas šioje srityje niekaip nėra keičiamas, nėra daroma įtaka, nesuvaržoma valstybės laisvė. Būtent taip yra pasakyta sutarties tekste. Ir čia kalbama tik tai apie struktūrinį bendradarbiavimą šioje srityje. Žinoma, su tam tikromis išlygomis, kurių turiu apmokestinimo klausimais, kadangi šita nuostata suformuoluota yra labai griežtai ir aiškiai, Tačiau, kaip ten bebūtų, protokolė nepasakyta nieko daugiau negu sutartie. Ir pagal šią deklaraciją, kuri buvo anksčiau priimta, buvo numatyta galimybė Airijos vyriausybei po to, kai buvo deleguotas e, komisaras, kai buvo išspręsti kiti klausimai, kai buvo suorganizuotas uh, Antras referendumas, kai buvo pritarta e, sutarčiai ir po to, kai įsigalėjo Lisabono sutartis. Taigi, sutarčių reikia laikytis. Airijos vyriausybė laikėsi savo įsipareigojimu. O mes konstatuojame dar kartą, kad sutartyje yra tik tiek, kiek joje yra parašyta, priešingai negu teigia sutarties priešininkai ir aš nemanau, kad yra kokių nors objektyvių priežasčių pritarti šiam protokolui. Ir todėl galvoju, kad galėtume pritarti šiam reikalavimui, uh, kadangi įsipareigojimai buvo priimti referendumo metu. Aš manau, čia nieko panašaus nerasime, kas suvaržytų airijos piliečių teises, visų ES piliečių teises, todėl aš siūlyčiau nešaukti konvento, bet pritarti protokolui. Um, uh, <laughs> Yes. I think, yes. No, no, go. Pirmininkas kalba neįsijungęs mikrofono. Ponas Martinas prašė žodžio, bet kadangi jūs pradėjote pirmas, tai teskite. Um, I think that these protocols... Manau, kad tie protokolai, kurie staiga išdyksta praėjus dviems metams po sutarties galiojimo, mus skatina blaiviai ir racionaliai pamastyti apie sutarties nuostatų įgyvendinimo užtikrinimą, pareikalauti tų nuostatų įgyvendinimo. Ir ponas noriu e, ponui Mendėsui Devygo atsidėkoti už tą komplimentą, kurį jis man išsakė, svarstant Čekijos atvejį. Airiai pareikalavo, kad kiekviena valstybė turėtų po e, komisijos narį. Kažkada istorijos eigoje tą nuostatą reikės keisti, tačiau tuo tarpu nieko negalėjome padaryti ir tai rašyta. Aš sutinku su pranešėjo nuomonė, ypač kalbant apie antrą straipsnį, ypač dabar, kuomet e, atrodo bus šaukiama tarp vyriausybinė konferencija ir konventas. Manau, kad tai išplėstų sąjungos kompetencijas mokesčių srityje Airijos protokolo antras straipsnis yra švelniai tariant keistas. Ir jei kada nors būtų pasiektas jo įgyvendinimas, man atrodo, kad jis tos nuostatos galėtų tikrai ne, nepaprastai trumpai. Trečias straipsnis kadangi kol kas mums mes neketiname pradėti karo, su niekuo kariauti tai tinėje ir jos nei nors kito nuomonė šiuo klausimu kol kas nėra aktuali. Ir aš pritariu bendrai uh, praneš referento išsakytai pozicijai ir, ir požiūriai. Tačiau tai neatleidžia mūsų nuo atsakomybės išli, išlikti kritiškiems, kuom, vertinant šio protokolo kokybę ir toliau vykdant visą procesą. Ačiū toliau, ponas Martinas. Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu tikrai trumpai, nes kalbu profesoriaus Vitalio Moreiros vardu, jis yra socialistų referentas šiuo klausimu, jis paprašė perskaityti jo nuomonę, jis praktiškai šimtų procentų sutinka su ponu Mendes Devygo ir ponu Dafu. Uh, Įdomiausia tai, kad e, tam protokolui suteiktas teisiškai saistančio dokumento statusas įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ir keista, kad jį svarstome ir diskutuojame dabar. Na, bet visa, atidėjus visą tai, profesorius Moreira pritarė pranešėjo nuomonį, kad protokolas neprieštarauja sutarčiai ir mano, kad nereikia aiškintis nuostatų nesusijusių su jo turiniu nei su įsigaliojimu. Kitaip sakant, reikia atsižvelgti į airijos žmonių susirūpinimą, reikia atsižvelgti į airijos žmonėms rūpinčius klausimus prieš referendumą. Praktiškai tai nieko nepakeitė ir todėl mums nei parlamentui, nei komitetui kažkokių ypatingų sunkumų tai nesukėlė ir profesorius Morina mano, kad nėra priežasčių, kodėl mes turėtumėme jam nepritarti ypač atsižvelgiant į tai, kad prisijungiant Kroatijai panašus protokolas taip pat yra rengiamas. Toliau ponas Gronsas. Oh, yes. right, Dėkui. Protokolas, kalbant apie Alano nuogastavimus dėl Lisabonos sutarties, buvo ko gero parengtas Europos vadovų tarybos, ne Europos tarybos. Ir nebuvo remiamasi, e, jo, e, po jo nebuvo priimta jokių teisėkuros pasiūlymų, jokių teisės aktų. Grįžtant prie protokolo, kur buvo kalbama apie Čekijos situaciją, šį protokolą lygiai taip pat parengė Europos vadovų taryba ir po to nebuvo priimta jokių teisės aktų. Uh, Tiek Airijos, tiek Čekijos Respublikos situacija yra tokia, kad e, protokolus jų yra pasirašiusios kitos 26 valstybės. Taigi, ar tas protokolas apskritai turėtų kokią nors teisinę galę. Atsiprašau, kad gal atrodau abejingas, bet jeigu jau kitos valstybės jį pasirašė ir nebuvo priimta jokių naujų teisės aktų ir e, iš naujo jo pasirašyti nereikėjo, jeigu teisingai supratau, ar jis turėtų teisinę kokią nors svarbą. Ar buvo protokolas kiekvienu iš šių atvejų buvo laikomas teisiškai įsaistančių dokumentų? può replicare. No, no, sí, para. Señor Bros ha hecho, una, ha hecho una pregunta muy pertinente y e con mucho gusto. Eh. Aš galiu atsakyti vieną iš užduotų klausimų. Noriu padėkoti visų pirma ponui Daf už jo pasisakymą. Aš taip pat pritariu tam, kad e, konstatuojamosiose dalyse galėtume priminti, kaip yra sudaryta ES komisija. Ir čia susidaro galimybė politiniai klaidai atsirasti. Tačiau kalbant apie trečiąjį straipsnį, kur yra kalbama apie gynybą ir saugumą, tai čia siūlau būti atidiems. Aš jau sėki perskaičiau šį straipsnį, man atrodė, kad jis neprieštarauja sutartims, bet galiu mielai jį peržiūrėti dar kartą. O kalbant apie socialistų frakcijos nuomonę, ką sakė ponas Martinas, perdavė mums profesoriaus Moreiros nuomonę, tai aš pritariu tam, kad šis klausimas nėra tiek svarbus, kad reikėtų skelbti konventą, tačiau jį taip pat reikėtų spręsti. Grįžtant prie pono Bronso pasisakymo, ES taryba priėmė politinį sprendimą, tačiau jis neturėjo jokio politinio, e, jokios politinės svarbos. Taigi, jeigu mes norime, kad protokolas turėtų vienodą teisinę e, svarbą kaip sutartys, tai jį reikėtų pateikti visoms 27 valstybėms narėms pasirašyti. O Airija mane, kad jau e, politiniai motyvai įgalino ją e, reikalauti, kad protokolas būtų vertinamas taip pat kaip ir sutartys. Taigi mes čia tiesiog bandome praktiškai gyveninti ES tarybos sprendimą. Aš suprantu, kad e, gali susiklostyti išskirtinės aplinkybės. Čekija galima manyti, kad yra išskirtinėse situacijoje, tačiau reikia laikytis taisyklių ir nepamiršti, kada kalbame apie politinius sprendimus, o kada apie teisiškai pareigojančius dokumentus. Na, manau, galime pranešimui numatyti sausio 25 dieną. Ta diena pranešimas būtų pristatytas, o balsavimas vyktų vasario 28. Ir taip pat noriu pastebėti, grįžtant prie Airijos protokolo, tai yra tai, tai, kad čia kalbame apie sutarties aiškinimą ir antrajame straipsnėje yra teigiama, kad jokia hartijos nuostata nekeičia e, sutarties galiojimą ir jos taikymą bet kokiai valstybei nariai. Taigi, e, hartija tik tai sustiprina Europos sutarčių taikymą. Jeigu kalbėtume apie Europos karinės pajėgas, apie jas jau yra kalbama pirmajame straipsnėje. Ir Čia yra numatoma tai, kas greičiau laikytina e, galiojančių nuostatų aiškinimu, o ne naujomis teisinėmis nuostatomis. Taigi sausio 25 bus ta diena, kai kalbėsime vėl apie prašį pranešimą ir 28 diena vyks balsavimas. Pereikime prie pono DAF pranešimo dėl Europos parlamento narių rinkimų. Jis e, šiuo klausimu dirba jau kurį laiką. Yra parengęs naują pranešimo projektą, kurį aptarėme spalio 5 dieną. 43 pakeitimai buvo pateikti iki spalio 27-osios. Galtieri, Vilan Šopland, Sondagar, Lamasuris, Šulcas, Hefneris, e, Ragleris ir kiti kolegos pateikė pakeitimus ir turime galimybę šiandieną juos aptarti. Be abejo, tai yra labai svarbus pranešimas dėl to, kokią temą jis nagrinėja, bet ir dėl to, kokia procedūra bus taikoma jam patvirtinti. Taigi turėsime atidžiai stebėti, kas uh, bus po šiandienos diskusijų. Ponas Voltieri norėjo kalbėti šio klausimu, tačiau jis dar neatvyko, tad suteiksiu žodį ponui Daf. Say, 40... Kaip e, ir minėjote, buvo pateikta. Buvo pateikti 45 pakeitimai, kuriuos galima suskirstyti į tris kategorijas. E, vien, pirmą kategoriją. Joje, juose atmetama iš viso vienos e, būstinės e, idėja ir e, tarp, tarp nacionaliniai sąrašai. Kaip žinote, balsavime aš siūlysiu nebalsuoti už tokius pakeitimus. Kita pakeitimų kategorija. Tai neaiškus pakeitimai, migloti pakeitimai. Turiu omeny pono Vylando ir pono Šulco, ypač pakeitimus, kur, kur, kur, kuriais nebejoju siekiama gerų, e, kurie yra gristi gerais ketinimais, tačiau jie tikrai neprisideda prie rezoliucijos teksto tikslinimo. Ir trečioji pakeitimų kategorija Kartika Tiko Roberta Gualtieri, labadiena. Taigi, trečiosios grupės pakeitimams aš pritarčiau, gal šiek tiek pa, pa, pakeisdamas juos, bet, na, aš nenorėčiau, kad viskas taptų pernelik komplikuota, kad tas tekstas pasidarytų labai apsunkintas. Antrojo pranešimo tikslas ir esmė buvo įtraukti 11 pastraipą kaip, darb, kaip e, dialogo su taryba darbo tvarkė temas, e, kurioms, dėl kurių parlament, kuriems parlamentas iš, iš principo ne, nepritarė. Uh, todėl aš palikčiau tuos visus klausimus tame sąraše. Tai būtų darbo tvarkės temos, kurios turėtų būti iškeltos dėrybose su taryba, tarpininkaujant komisijai. Į tą darbo tvarkę įtraukiu ir Geraldo, atsiprašau, tuos pakeitimus, kuriuose sa, siūloma kad reiktų parlamento narių skaičius turėtų būti 751, tai yra, kad turėtų būti dabartinis skaičius padidintas 25 nariais. Aš dėl techninių ir teisinių priežasčių viskas nėra taip paprasta ir aš tam nepritariu, taip pat ir dėl to, kad tai kad tai nesustiprins frakcijų, tai, tai nepadidins politinio konsensuso tarp parlamento frakcijų. Taip pat nepritarčiau iš esmės pasiūlymams dėl visos Europos, kaip, kaip, visos Europos tapimo viena apygarda. Kaip žinote, Kroatija tikriausiai netrukus prisijungs ir mums reikės parengti pasiūlymą, kaip perskais, perskirstyti 751 vietą ir padaryti tai laiku laiku iki 2014 rinkimų kad tai reiškia, kad mes daugiau vilkinti šio klausimo nebegalime. Kaip žinote, tikriausiai bus šaukiamas konventas ir todėl svarbu, kad parlamentui visapusiškai pasiruošti atsakingai, sklandžiai parengti pažangių, progresyvių rinkimų reformų paketą, kad viską suspėtume padaryti laiku. Ir todėl norėčiau siūlyti balsuoti dėl šio klausimo gruodžio arba sausio mėnesio sesijoje vėliausiai, kad iki to laiko TVK ir konvento scenarijus dėl e, tarp vyriausybinių priemonių paketo ir dėl visų kitų dalykų, kurie yra, dėl visų kitų klausimų, kurie susiję su ES legitimumo sustiprinimu, būtų nuveiktas darbas, kad jie būtų išaiškinti. Ačiū ponui Dafu, toliau ponas Gualtieri. I, I would say that I would... Galbūt reikėtų pirmą iš, išklausyti EPP poziciją, kadangi susidurime su situacija, kai mes puikiai suprantame mūsų frakcijos poziciją, kokia yra. Mes pritarėme pirmajai šio pranešimo redakcijai, mes pritarėme idėjai, pranešėjo idėjai pateikti kitą variantą, kuriame numatyta daugiau rinki, laisvės derinti su taryba. Mūsų kryptis nepasikeitė, mūsų pakeitimai sutampa su diskusijos rezultatai, kuri vyko iki šiol. Tai tačiau sudėtinga situacija darosi ne dėl mūsų frakcijos kaltės. Aš nenorėčiau kartoti mūsų pozicijos ir nekartoti to, kodėl mes manome, kad šitas pranešimas turi būti plenarnėje sesijoje priimtas. Aš manau, kad šiame pranešime pranešėjas pateikė pakankamai lankščią poziciją, numatydamas galimus pakeitimus ateityje, pačioje sutartyje. Tas pasiūlymas yra labai, labai e, plataus pobūdžio, kadangi dar nežinome, ar bus apskritai sušauktas konventas ar kita e, galimybė numatyti keisti sutartis. Taigi nėra labai saistomasi su būsimais sutarties pakeitimais ir galvojant apie tą bendrą europinį sąrašą. Aš manau, kad reikia pateikti ir išmintingą sprendimą užtikrinant e, atitinkamą vietų skaičių pagal tą europinį sąrašą. Taigi viskas gali būti palikta dėryboms. Bet nereikia iš anksto visko patvirtinti parlamente arba šiame komitete. Mes esame pasirengę, e, kaip ir anksčiau, eiti mūsų pasiūlytą kryptimi. Tačiau būtų malonu išgirsti EPP poziciją galbūt būtų galima ką nors keisti vėliau. Valtieri, onorevoli Šeplin. Pono Šeplin. Dėkuoju, pirmininkė. Labai susidomėjęs klausiausi visko, kas buvo sakoma. Ir iš tiesų jau jaučiasi nuovargis. Mūsų komitete šis klausimas yra svarstamas pakankamai ilgai. Tai tikrai nereiškia, kad klausimas yra nesvarbus ar nereikšmingas, bet mes jau žinome visų argumentus. Žinome, kas kur keitėsi. Ir iš esmės keitėsi bendra kontekstinė situacija. Ir čia galiu pasakyti, kad čia susidurėm su legitimumo problema. Kalbant apie visos Europos sąrašą. Manau, tai ir yra esminis e, dalykas, kalbant apie šitą problemą. Akivaizdu, kad pats parlamentas yra susiskaidęs, skiriasi frakcijų nuomonės. Jeigu pažiūrėsime į pateiktus pakeitimus, tai labai gerai ten atsispindi, ypač tai pasakytina apie EPP. Ir manau, kad galima teikti, jog EPP pati nesilaiko vieningos nuomonės šiame komitete esantys APP nariai laikosi vienos nuomonės, kiti, e, kitų komitetų nariai turi kitokią nuomonę dėl visos Europos sąrašo. Ir, na, mes gyvename tikrai besikeičiančiame pasaulyje. Ir čia žvelgiame į principinius dalykus. Bet klausimas, kuris vis tik laikytinas retoriniu, yra toks, ar tokios diskusijos yra laiku, ar joms dabar laikas. Ir aš manau, kad vis tik tai ne. Bet e, kad ir koks geras būtų principas, kad ir koks vertas palaikymo, jeigu jis bus pasiūlytas nelaiku, jis to palaikymo nesusilauks. Ir man bent jau akivaizdu, kad e, bendras visos Europos sąrašas, kuriam aš esu linkęs pritarti, e, yra, tai yra geras principas, tačiau jis nelabai susilaukia pritarimo Europos visuomenėje. Ir tada jau vėl iškyla tas legitimumo teisėtumo klausimas, nes mes juk turime spindėti visuomenės nuomonę. Ir dar vienas svarbus klausimas yra toks. E, turime nepamiršti, kad kalbame iš dalies apie kompetencijų centralizavimą. Jeigu kompetencijos bus centralizuotos suteiktos vienam, e, vienai institucijai, bus centralizuota ir gale. Mano nuomonė, kad taip ir bus, bet e, kiti kolegos yra kitos nuomonės. Ir jeigu konventas bus surinktas ir tarp vyriausybinė konferencija bus surinkta, o atrodo, kad taip ir bus, tuomet reikės apsispręsti, ar mes kalbėsime tik apie ekonominę valdyseną, ar e, kalbėsime ir apie rinkimų programų pasiūlymus. Kol kas tai nėra dar aišku ir man atrodo, kad iš tiesų dar daug aspektų liko neaptarta. Ir aš viena vertus esu linkęs pritarti e, dabar pateiktiems pasiūlymams, bet e, svarbu tai, kad parlamento viduje jaučiame susiskaldimai, skirtingos nuomonės. Ačiū ponui Šopflinui, dabar ponas Bronsas. Yes, Pasiūlymas rinkti 25 narius iš viso Europinio sąrašo yra gana subalansuotas Galbūt tai yra pamoka apie postnacionalizmo e, epochą tiems, kurie ne, neusime politiką. Tačiau jeigu egzistuos dvi grupės politikų, kurie bus renkami pagal skirtingas sistemas, kurie bus, e, aukštes, kurie bus viršesni, kurie bus na, kažkuo tai prastesni. Ir jeigu Pavyzdžiui, pasižiūrėsite 21 pakeitimą, pamatysite, kad siūloma pakelti, kad, šiek tiek keisti e, e, atlyginimų sistemą, tų narių atlyginimų sistemą. Ar toks yra mūsų tikslas? Ar ar galbūt mūsų galutinis svarbiausias tikslas pasiekti, kad visi parlamento nariai būtų renkami iš visų europinių sąrašų. Tokių sąrašų e, svarbiausias privalumas yra, kad tai yra europiniai sąrašai. Dar vienas dalykas - rinkėjai, kurie yra už Europos projektą, uh, be abejo eis balsuoti, rinks narius iš tokių sąrašų, o tie, kurie nusiteikia prieš to, Europą, tai be abejo visiškai nebus skatinami balsuoti ir rinkti narių pagal tokius sąrašus. Ho ascoltato la sua premessa. Lei ha detto che di questo argomento. Jūs teisingai pastebėjote, kad jau seniai diskutuojame šiuo klausimu, o aš šiame komitete esu naujas ir labai atsargiai suformuluosi savo poziciją. Aš manau, kad visada reikia atsižvelgti į parlamento, į komiteto įdirbį nuveiktą darbą. Galėčiau palankiai vertinti iš esmės šitą europinį sąrašą, tačiau vis dėlto norėčiau pateikti vieną klausimą ir galbūt pamastyti kartu su jumis štai dėl ko. Jūs puikiai žinote, kad parlamente išlieka neišspręsta problema. Tai 2004 metų kadencija. Ten e, ir neišspręstas klausimas dėl uh, imuniteto ir dėl garantijų parlamentarams. Nepriklausomai nuo valstybių narių, nuo deputato tiesiog rinkimų vietos arba valstybės. Visuomet buvo daromas skirtumas tarp tų dalykų, kurie yra susiję su e, kaštai, su kompensacijomis, išlaidomis ir taip toliau. Buvo du kartus balsuota dėl šitų klausimų, o dabar reikėtų grįžti prie šitų klausimų, kurie dalinai atsispinti Gualtieri pranešime, tačiau vis dėlto reikėtų uh, tą klausimą galutinai išspręsti dėl garantijų taikomų parlamentarams, aš manau, kad šitas nuostatas būtų galima dar patikslinti prieš diskusiją su taryba, tačiau reikėtų priminti, kad dėl visa ko mes jau buvom susidėrėję, tačiau taryba nepritarė parlamento pasiūlytam pasimams dėl statuto. You, We have... Ačiū pirmininkė, sako ponas Hananas. Mes iš tikrųjų ilgą laiką svarstame šį klausimą ir viskas tampa perversiška ne dėl to, kad pasigendame bendrai entuzijazmo, e, kurį minėjo ponas Šoflinas, bet taip pat, kas buvo taktiškai nutilėta, nėra jokių šansų, tokių, jokių perspektyvų, kad šiam pasiūlymui bus pritarta taryboje. Todėl mūsų pastangos čia kažką subalansuoti atrodo gana ekscentriškai. Aš norėčiau oficialiai paaiškinti, kodėl mano frakcija yra nusitačiu prieš šį pasiūlymą. Kiekviename Europos kūrimo proceso etape institucijos buvo kuriamos visiškai neatsižvelgiant, nepasiklausiant visuomenės nuomonės pritarimo ar nepritarimo to, tokiems atvejams. Tai buvo įvardinta kaip demoso problema, tačiau mes sukūrėme valstybingumo institucijas visai ne, nepasirūpinę žmonių pritarimu, ne, neatsiklausę nuomonės tų, kuriems toms institucijos yra skirtos. Uh, buvo daryta prielaida, kad žmonės automatiškai pa, pa, išreikš savo pritarimą tam. Tačiau nėra jokių empirinių duomenų, kad taip ir yra. Vėlgi, nes visuomenės palaikymas Europos projektui katastrofiškai smuko nuo 1990 ir jis buvo ypač žemas 1999 metais ir Junktinėje karalystėje žmonė, žmonėms rūpėjo, daug labiau rūpėjo kiti dalykai nei Europos parlamentas. Ir dar didesnis katastrofa, dar didesnis susidomėjimo nuosmukis užfiksuotas 2004-2009 metais. Ir šiandien turimi duomenys ir informacija, uh, teigia, kad žmonės visiškai tuo nesidomi nei mano apygardoje, nei mano rinkimai, bet kad nei kurioje nors kitoje valstybėje narėje. Ir tie bandymai kalbėti apie e, europinius, paneuropinius sąrašus, sąrašus man netrodo tinkamas dalykas ir todėl mano frakcija priešinsis tokiems siūlinmams. Ja, Ačiū pirmininkė. Kolega Vyland dėl pastabos apie rinkėjų aktyvumą. Europos rinkimamuose Europoje dalyvavimas yra visiškai skirtingas, aktyvumas yra skirtingas. Tačiau reikėtų prisiminti, po, kad po 2004 metų prisijungė valstybių, kurių rinkėjai nacionalinėme lygmenyje nėra tokie aktyvūs. Aš maniau, kad rinkimai į Europos parlamentą ko gero nesiskirs nuo to, kuris pastebimas atskirose valstybėse. 2009 metais Vokietijos federacinė respublika, pavyzdžiui, 2009 metais rinkėjų aktyvumas buvo šiek tiek didesnis negu rinkimuose iki tol. Dabar kalbant apie 25 papildomas vietas pagal europinį sąrašą. Čia mes prasilenkėme su Lisabonos sutartimi. Ten nekalbama apie jokias 25 vietas. Aš manyčiau, kad ta idėja visiškai yra labai gražus siekinys, bet nesuprantu, kodėl kalbama apie 25, kodėl ne 45, apie 70 ar kažkiek. Galbūt tas skaičius galėtų būti kaip nors siejamas su valstybė nare, kad iš kiekvienos valstybės galbūt būtų išrinktas pagal šį sąrašą bent po vieną atstovą. Tačiau šiuo atveju renka 25 nieko panašaus, ko gero, neatsitiks. Atrodo, kad šita idėja parlamente jau yra svarstoma vienaip ir kitaip keletą metų, Tačiau galvojant apie Europos Sąjungos sutartį, taip pat ES veikimo sutartį, reikia pripažinti, kad mes tiesiog kortelę pat kėlėme per aukštai, kadangi 14 ir 32 veikimo sutarties straipsniuose yra kalbama labai aiškiai apie rinkimų procedūras, jas keisti norint reikėtų keisti ir sutartį, ES veikimo sutartyje yra pasakyta, kad norint keisti sutartį, pirmiausia iniciatyvos turi imti pats parlamentas, o mes tokios iniciatyvos nesiuošiame siūlyti. Pavyzdžiui, pagal 27 straipsnį aš manyčiau, kad reikėtų pirmiausia pagalvoti, kaip reikėtų tas 751 vietą korektiškai paskirstyti, tačiau reikėtų atžvelgti į tai, kad 27 e, straipsnėje atitinkamoje įtraukoje ko gero yra padaryta vertimo kalta, e, klaida, kadangi apskritai ten neturi būti kalbama apie jokias rinkiminės apygardas valstybėse narėse. mes niekada negalėsime suformuoti tokią europinę savimonę, kad būtų galima kaip nors pateisinti tą 75 ir 25 procentų santyki. Visokie pasiūlymai yra pateikiami, Kembridžo kompromisas ir kiti variantai. Ko gero reikėtų pasitelkti matematikos profesorius, kad jie pasiūlytų kokią nors formulę, bet aš nemanau, kad jie galėtų ką nors pasiūlyti politikai. Ir visi šitie pasiūlymai yra verti tik tai šiukšliadėžės. E... Taigi, aš sutinku, kad čia aš kalbu galbūt labiau apie Vokietijos poziciją, kadangi mūsų yra federacinių žemių struktūra Tačiau kita vertus, aš nežinau, ką būtų galima pasiūlyti, pasiūlyti tam tikrą skaičių, o po to tam tikras e, lubas arba rib, e, ribas tarybai, kad po to galbūt tas procentas arba santykis būtų skaičiuojamas pagal valstybės gyventojų skaičių, tačiau kaip ten bebūtų, aš nesugebėčiau kaip nors pateikti šitos siūlymo savo e, valstybėje, savo rinkėjams, kadangi mes susidurtume su problemomis e, pagal nacionalinę konstitucinę teisę ir mums reikėtų iš tikrųjų turėti reiklų su konstituciniais teismais. Mr. President, thank you. First... Ačiū pirmininkė. Noriu visų pirma e, pasakyti, kad e, aš pritariu Andrew Duff argumentams. Tai puikiai parengtas pasiūlymas, jie puikiai suformuluoti, tačiau nemanau, kad jiems jau atėjo laikas. Turime palaukti, kol Europos Sąjungos mastu, jėgos Europos Sąjungos mastu ar valstybių narių lygmenių subręstų. Jeigu būtų surenkti kiti rinkimai pagal tokią sistemą, kaži ar mūsų, ar kas nors susigaudytų, kuriuom partijom mes priklausome, kokiai partijai priklausome ir, ir kokia yra aktuali politinė programa. Taip pat noriu pasakyti, kad nema, neaišku, ar to, tokie pakeitimai paskatintų daugiau žmonių balsuoti, ar, ar padidintų ateinančių balsuoti skaičių. Norėčiau pasakyti štai, ką paraisiais arba šiais metais Kai Suomijoje vyko parlamento rinkimai, Europos Sąjungos matmuo buvo vienintelė aktualija, kuri buvo svarstama. Buvo, jeigu kažkas įdomaus, vyko žmonės ėjo balsuoti ir Suomijoje per daugelį metų atėjo daug, didžiausias skaičius žmonių balsuoti. Ir man atrodo, kad rezultatas tikrai demokratiškas. Ir man gaila taip sakyti, bet man atrodo, kad tie siūlymai valstybėms narėms reikštų valdžios perversmą. Ne, jeigu naudotumėme Dehonto sistemą ne tik šiame parlamente, bet visose parlamentuose, tai pirmieji. Tai, tai sąrašo viršuje būtų didžiųjų valstybių atstovai ir taip suteiktume daugiau galių tik tais didžiųjų valstybių atstovams. Kitas, jeigu mes norime paskatinti daugiau žmonių eiti balsuoti, tuomet turime rinkti kandidatus, kurie yra labai gerai žinomi Europos mastu. Ir, na, apgailestauju, bet parlamente tokių gerai žinomų, visose valstybėse narėse žinomų politikų nėra. Ari Vatanen yra vienas žmogus, kuris galėtų būti išrinktas, tad Suomija turėtų gauti vieną vietą. Jis buvo puikus parlamento narys, aš jį labai vertinu, bet mes neturėtumėme e, rinkti, siekti, kad tik tai aktoriai, dainininkai ir panašus pramogų pasaulio atstovai būtų renkami netgi kai kurie atrodo savaime puikiai žinomi žmonės, ne visiems yra žinomi. Angela Merkel, pavyzdžiui. Ir nežinau, ar. Ar, ar sąraš, sąrašo viršuje turėtų būti tie žmonės, kurie tikrai nori atvy, at, atvykti čia ir dirbti. Ir galbūt dabar nėra pats geriausias laikas teikti šiuos pasiūlymus. Reiktų palaukti, kol ateitų tinkamas momentas. Matome, kad, pažiūrėjau, mūsų frakcijoje mano, kad vienas dešimtadalis narių turėtų būti renkami iš visų europinių sąrašų. Kai pora mūsų frakcijos narių yra visiškai nusteikę prieš tuos sąrašus, tai yra mano frakcija nuomonės yra pasidalysios tuo klausimu. Taigi, man atrodo, mes negalime dar tam pritarti. Tam pasiūlymui dar negalime pritarti. Ah, prieš suteikiant žodį ponui DAF, ponas Mendes Devygo. Pone pirmininkė, aš manau, kad geriausias pavyzdys e, rodantis, kad dar neatėjo laikas šiam pasiūlymui, tai yra tai, kad dabar kalbama ne apie tai, E, kurio šalies politikai geriausi, ar Čekijos, ar Ispanijos, ar kiti, dar nebuvo aptartas šis pasiūlymas pakankamai plačiai visos Europos mastu. Nes e, kai reikės, kai, jeigu norėtume patvirtinti tokį pasiūlymą, tai žmonės turėtų remtis ne politikų e, tautybė, bet jų politinė patirtimi, o dar mūsų piliečiai taip ne, tokio požiūrio nesilaiko. Dėkui, ponė Mendes Devygo. Prieš suteikiant po, žodį ponui DAF, pabandysiu pats išsakyti savo nuomonę. Visų pirma, aš pastebėjau, kad ES veikimo sutartyje ir ES sutartyje parlamentui yra suteikiama gale priimti e, rinkiminį aktą tai yra iniciatyva numatoma parlamentui, tačiau parlamentas nėra įpareigojamas tai daryti. Ir jeigu vis tik tokį aktą mes priimtume, jis turėtų labai didelę simbolinę reikšmę. Ir be abejo, tai paveiktų Europos piliečių požiūrį. Tai būtų tarsi pažangos simbolis siekiant visų 27 valstybių narių integracijos. Todėl nuomonės taip ir skiriasi, nes yra tie, kurie labiau tiki europinės pažangos galimybę, kiti jie tiki mažiau. Ir aš kaip atskiras Europos parlamento narys, kaip individas, manau, kad reikėtų pasinaudoti galimybę priimti tokį aktą. Tačiau pastebėjome, kad pirmo diskusijų raundo metu parlamentas tokį pasiūlymą atmetė. Būtent dėl to, kad labai išsiskyrė nuomonės pačiose politinėse frakcijose. Ir galbūt tik socialistų frakcija yra kiek vieningesnė. Tačiau visose frakcijose nuomonės susiskaldimas vieno ar kito lygio jaučiamas. Todėl ir svarbu apsispręsti, ką e, daryti, bet tai nėra lengva. Reikia vis tik tai nuspręsti, ar stengtis pasiekti tos pažangos ar tą pasiūlymą atidėti mūsų kadencijos metu. Mano nuomonė ir ją siūlau jums, mano nuomonė yra tokia, kad pagrindinis klausimas, kuris kelia daugiausia abejonių čia, yra ta idėja, kad visa Europa taptų viena rinkimų apygarda. Ir jeigu neapsispręsime dėl šio klausimo, negalėsime žengti mažesnių žingsnelių, e, negalėsime parengti viso europinio sąrašo, tarptautinio sąrašo, o be to nepavyks padaryti pažangos, nes bus neaišku, kaip reikėtų tas vietas paskirstyti Ir vis tik tai ponas Daf labai daug pastangų įdėjo, jis nuvyko į Kembridžą, išstudijavo visus teisinės aktus, parengė pasiūlymą ir aš nežinau, kodėl mes laikomės tokios pozicijos, kad tarsi žengtume žingsnį atgal. Kodėl bijome dėl valstybių narių atstovavimo, dėl e, parlamentarų nacionalinės tapatybės vis tiek, vis tiek būtų atstovaujama visoms valstybėms narėms ir tame visą europinėme sąraše. Aš suprantu, kad valstybės narės, kuriuose gyventojų skaičius yra didesnis, gautų daugiau vietų Europos parlamente Tad reikia parinkti objektyvius kriterijus, pagal kuriuos būtų paskirstomos vietos parlamente. Ir manau, kad diskusijos dar toli gražu nesibaigė. Ir kolegos Gagani pasiūlymas visai neblogas. Galbūt reikėtų laikytis vieningesnio požiūrio. Ir toks pono Davo pasiūlymas labiau spindėtų Europos vieningumą. Be abejo, buvo pateikti ir pakeitimų, bet vienaip ar kitaip turėsime apsispręsti. Turėsime remtis įvairiais, e, įvairiomis teisinėmis galimybėmis, ne tik tai 96 rinkimų akto pakeitimu. Tačiau manau, kad reikėtų elgtis protingai, nedaužyti galvos į sieną ir nepadaryti taip, kad susiklostytų dar sudėtingesnė situacija plenarinėje sesijoje. Nedelskime daugiau, aptarkime koordinatorių posėdžio metu šiandieną šį klausimą išsameu ir priimkime galutinį sprendimą. Aš be abejo pats čia įvardėjau daugiau abejonių negu kad aiškumo, bet Manau, kad reikėtų apsispręsti dėl bent jau minimalių principų, kurie jau padėtų mums žengti keletą žingsnelių pažangos link. Ir ponas Gaganė. Problematika, kai konosku per la veritą. Jau kuris laikas aš domiuosi šiais klausimais ir dabar galėčiau pasakyti štai ką mus skiria šitas sąrašas. Tai yra tas europinis sąrašas. Iš tikrųjų, laikas dar netėjo. Netėjo laikas europiniam sąrašui. Ir sutartyse yra daromos panašios užuominos apie tokį, apie tokį sąrašą. Bet kadangi yra didžiulių skirtumų tarp frakcijų, mes neišklausime šito klausimo niekada. Reikėtų, žinoma, įgyveninti tas Lisabono sutarties nuostatas. Ten kalbama apie degres, degresyvę proporciją. Ten ta nuostata yra pagrįsta, pamatuota. Jie yra pasakoma, kad valstybei nariai turi, turi būti užtikrintas tam tikro masto atstovavimas. Žinoma, mes galime atsakyti šios idėjos, bet kita vertus parlamentas turėtų argumentuoti, pateikti savo siūlymus, o nelaukti iš piliečių. O gal piliečiai to pageidauja, ypač kai kuriuose valstybėse, pavyzdžiui, 2009 metais rinkimų metu buvo dalyvaujama labai neaktyviai, pavyzdžiui, Rumunija 29 procentai dalyvavo rinkėjų, bet kaip ten bebūtų, parlamentas turi tęsti šitą diskusiją. Taigi, kągi dabar galėtume nuveikti? Aš nemanau, kad reikėtų atsisakyti šitos idėjos sudaryti europinį rinkimų sąrašą. Kita vertus, nereikėtų menkinti kolegos DAF pranešimu. Galbūt reikėtų pateikti konkretesnių pasiūlymų, šitą pranešimą papildant. Ir mes turėtume į šitos pakeitimus įsigilinti. Tačiau vis dėlto išlieka esminis klausimas, kaip reaguosime į pagrindinę pranešėjų suformuluotą mintį pranešime. Plenarnėje sesijoje buvo nuspręsta nebalsuoti dėl šio pranešimo, kadangi iškilo abejonių dėl to, ar pavyks susitikrinti daugumą. Tačiau nebuvo pasisakančiųjų priešant, buvo tik siūlyta ilgiau diskutuoti, pasilikti daugiau laiko, bet kol kas nesame apsisprendę dėl galutinio termino. Kaip ten bebūtų, galėtume galbūt suteikti dar tris savaitės, gal netgi visą mėnesį visoms frakcijoms apsispręsti išsiaiškinti, kaip šį klausimą vertina valstybių narių atstovai. Mūsų komiteto e, nariai pasisako už šitą pasiūlymą ir žinoma galėtų pateikti argumentą, kad situacija per pastarosius mėnesius pasikeitė. Jeigu mes siekiame didesnės ES integracijos, Jeigu norime suteikti daugiau kompetencijų ES struktūrams, tai reikėtų pateikti šiuos argumentus mūsų piliečiams. O dar reikėtų pridurti, kad reikėtų sustiprinti demokratinį teisė, teisėtumą, tai galbūt piliečiai suprastų geriau ir galbūt netgi mūsų kolegos pakeistų savo nuomonę, kuri kartais buvo skeptiška ir po to galbūt tada galėtume apsispręsti, ar dar kartą siūlysime balsuoti šiuo klausimu plenarnėje sesijoje. Bent jau mano frakcija pasisakytų didžiąją balsų daugumą už, tačiau kita vertus reikėtų įsiaiškinti kitų frakcijų poziciją. Ir, žinoma, reikėtų balsuoti komitete ir plenarnėje sesijoje, atsižvelgiant į politinį klimatą atskirose frakcijose. Dėkuoju. Kolega Daf, jūs galite dabar apibendrinti jos pasakymus. <clears throat> Uh, Esu ypač dėkingas ponui Gualtieri ir ponui Mendes Devygo už jų išsakytą paramą. Aš pritariu e, jų išsakytai minčiai, kad auga nusivylimas. Dėkuoju ponui Šioflinui už asmeniškai išsakytą paramą. Jis žino, kad aš nepritariu uh, tai demoso teorijai. Nemanau, aš nemanau, kad yra būtina ar pageidautina, kad egzistuotų Europos liaudis tam, kad galėtume užtikrinti visapusišką visą teisę demokratiją Europos Sąjungoje. Mums reikia Europ, tokios Europos viešosios nuomonės, kuri įkvėpimo semtusi iš Europos politinių partijų veikiančių federalinių lygmenių. Tai būtų prasminga, aktualu mums svarstant Europos mas, europinius klausimus parlamente. Kalbant apie mūsų glaudesnius ryšius su rinkėjais, Europos, po, polit, Europos kaip politinė struktūros apibraižos išriškėtų. Reaguodama į ponios Jatenmankį pasisakymą noriu pasakyti štai, kad tie, kurie tiki, kad nacionalinės partijos ir nacionaliniai kandidatai turi geresnius šansus ir, ir yra geresnis pasirinkimas Europos parlamento rinkimuose taip pat pervertina šią situaciją. Juk žmonės gali įsitikinti, kaip, kaip tie politikai veikia nacionalinėse partijose, kad galėtų pasidaryti išvadas, ar, ar tokie žmonės galės gerai atstovauti juos Europos mastu ar ne. Uh, Ir manau, kad galime imtis bandyti žengti žingsnius, kurių dar nesame žengę. O kalbant apie tai, kad reikia glaudesnės mokesčių sąjungos, tai čia reikalinga federalinė vyriausybė ir, ir būtent todėl laikas yra tinkamas. Reikia rasti priemonių ir laiko, priemonių ir, ir galimybių uh, siekti e, mokestinio solidarumo ne, ne tik tarp rinkėjų, bet ir tarp mokesčių mokėtojų. Aš džiaugiuosi, kad ir ponas Garganė atėjo į komitetą asmeniškai ir taip pat dėl to, kad jis ypač domisi imuniteto ir protokolo klausimais. Noriu pasakyti, kad aš pateikiau patobulintą parlamento 2005 metų pasiūlymo tekstą, kur numatyta to protokolo reforma. Ponui Bronsui atsakydamas noriu pasakyti, kad mes nesiūlome žemesnių ir aukštesnių parlamento narių kategorijų. Visi parlamento nariai išrinkti parlamentą bus lygus, vienodi iš, iš, išrinkti tai pačiai kadencijai. Jie tiesiog pateks į parlamentą kitokiais keliais, kaip, kaip yra ir dabar. Rinkimų sistemos valstybėse narėse yra nepaprastai skirtingos. Ir nemanau, kad tai kažkaip tai apsunkins situaciją, padarys ją dar sudėtingesnė nieko negaliu pasakyti apie ateitį, negaliu kalbėti apie ateities kartų vardu. Jau ir taip problema, jau, jau pakankamai sudėtinga kalbėti komiteto vardu šiais klausimais. Nebandant spėlioti, kas mūsų laukia ateityje. Kalbant apie tai, kaip ką toliau darysime, kaip atrodys procesas, manau, kad Mm, parlamento vardu, kad, kad turime balsuoti komitete. Ir manau, kad frakcijos. galės remtis aiškiais e, konkrečių komiteto sprendimų, spręsdamos, kur jos nori toliau eiti. O kalbant apie Ir pirmininkė, jūs norite, kad mes balsuotumėme šiuo klausimu sausio mėnesį. Na, šio proceso eigoje mes galėsime. Galėsime patikti tikslesnį digresyvinio proporcingumo apibrėžimą ir vietų paskirstimo pagal matematinę formulę apibrėžimą, bet to bus įmano pasiekti tik palaikant dialogą su taryba. Ponas Vylandas turėjo išeiti ir dėl to apgalėstavo. Bet jeigu jis būtų čia, aš norėčiau jam pasakyti, kad, kad jo pateikto 27 pakeitimo esmė ir turinys yra lygiai toks pat ir, ir jo rezultatai būtų lygiai tokie patys, kaip ir tuo atveju, jeigu remtumėmės Cambridge'o kompromisu. Taigi, įkvėpkime visi giliai ir tęskime, eikime tuo pačiu keliu. Jau kelintą kartą diskutavome labai išsamei ir galų gale turime apsispręsti, kokio metodo laikysimės. Vieni mane, kad reikėtų dar kartą išsiaiškinti situaciją ir nuotaikas frakcijose. Galbūt dabar nereikėtų nustatyti balsavimo datos, o kiti mano, kad jau išdiskutuota viskas ir galima balsuoti. Taigi, ar reikėtų sausio mėnesį numatyti terminą. Taigi 26 sausio būtų tas terminas, pateikti pakeitimų siūlymai buvo jau anksčiau, juos aptarinėjome šiandien, nors ne visus, bent jau bendalį, dabar turime apsispręsti. Kolega Gualtieri Aš neprieštarauju balsavimui komitete. Galime parašyti, kad tai darysime sausio 26-ąją. Iki to laiko turėtų pasis, pasidarbuoti frakcijos. Aš sakau, kad galime balsuoti arba kol kas komitete nenustatyti balsavimo termino. Galėtume suteikti keletą savaičių laiko, apsispręsti, o kitas variantas būtų toks. Galvojami, kad viską aptarėme, ir 26 sausio galėtume siūlyti balsuoti. Taigi aš klausiu, kas norėtų konkretaus balsavimo termino. Kolega Garganė. Kai kas galbūt pageidautų aptarti pakeitimus dėl mm, parlamentarų papildomų teisių. Galbūt reikėtų pagalvoti apie kitą balsavimo terminą. Pranešėjas dar kartą. Pries apsisprendžiant dėl garganių pasiūlymą. Taip, norėčiau sureaguoti. Aš manau, kad e, pakeitimai jau buvo pateikti šį klausimą svarstome jau daug mėnesių ir manau, kad reikia frakcijas informuoti apie aiškę šio komiteto poziciją, todėl aš norėčiau baigti pakeitimų pateikimo procesą ir norėčiau, kad e, sausio 27 dieną balsuotume. Parlamentas tikisi, kad bus būtent taip. Ir jeigu mes dar labiau nukeltume sprendimą dėl e, vietų paskirstimo, tai iš tiesų būtų nepageidautina. Mes e, turime priimti sprendimą kaip galima greičiau, kad nepakenktume ir Kroatijos stojimo procesui. Taigi tie, kas mano, kad reikėtų balsuoti dėl pakeitimų, tokių, kokie yra pateikti dabar, sausio 26 dieną. Pakelkite rankas. Dvidešimt septintąją dieną. Aštuoni... 28 už. Tie, kas norėtų palūkėti ir dar kartą apsvarstyti pakeitimus. Kas nenori balsuoti 27 dieną, pakelkite rankas. Allora si fissa la data del 26 di... Eh... Taigi balsuosime sausio 26. Taigi komiteto posėdį baigsime ir prasidės po penkių minučių pertraukos koordinatorių posėdis. Prašau visų koordinatorių likti salėje. O mes susitiksime rytoj 9 val. ryte ir tęsime posėdį.